tokio posėdžio. Ir vykstant demokratiniams procesams reikėtų, kad žmonės e, būt, sėtų save su Europoje primamais sprendimais. Ačiū. Ačiū Jums už šias pastabas. Atsakysiu Jums raštu. Dabar pereikime prie pranešimo. Jo autorė, ponia Ani Podimata suteikiu žodį Ani Podimatai. Πολύ, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και όδης. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, leiskite man padėkoti kolegom, šešėliniam pranešėjam, sekretariatui, ekonomikos pinigų politikos komiteto, taip pat politinių frakcijų koordinatoriams už jų konservatyvų indėlį į šį pranešimą. Ačiū už pastangas įdėtas. Uh, <clears throat> siekiant padėti man rasti bendro sutarimo. Tai pranešimas e, savo neiniciatyva skirtas novatoriškam finansavimui, tam dabar pats tinkamiausias metas yra. Taip yra dėl krizės, e, kuri yra tikras išbandymas e, eurozonos na, erdvėjai. Dėl, dėl krizės turime mažiau finansinių išteklių, finansinio taupimo programas patvirtino dauguma ES valstybių narių ir tuo pat metu e, tai daro vis didesnį spaudimą ES biudžetui. Mes patys tai patyrėme, kai kalbėjome apie naują finansų sistemą našta tenka ES piliečiams, nes jų pajamos mažėja, didelis užimtumo nestabilumas piliečiai turi kur kas mažiau socialinių teisių, išmokų. Ir manau, kad išvadai daug kas pritartų. Valstybėms narėms skubiai reikia naujų išteklių, lėšų, kurios padėtų užtikrinti, kad ES ekonomika atsigautų, atsigautų subalansuotai, tokiu būdu, kad būtų užtikrinta, kad nebūtų tolygumų ir neligybės ES. Tai vienintelis kelias sukurti tinkamas sąlygas, kad būtų galima įgyvendinti strategiją Europą 2020. Tai vienintelis būdas kalbėti apie e, tinkamą vidaus rinką piliečiams, taigi mums reikia naujų išteklių ir visi sutarėme su tuo, kas pasakyta pranešime, aš perskaitysiu pastraipą. mokesčių priemonių didinimas, valstybės išlaidų mažinimas nepakankamas sprendimas tam, kad būtų galima susidoroti su Europai ir pasaulio kylančiais e, iššūkiais. Novatoriškos finansinės priemonės gali būti esminės svarbos e, siekiant išspręsti iššūkius, taip yra todėl, kad tos priemonės gali prisidėti prie to, kad būtų sukurti nauji ištekliai, kuris galėtų pasinaudoti nacionaliniai ir ES biudžetai. Tačiau kolegos to nepakanka. Norėčiau pasakyti, kad tai ne vienintelis novatoriško finansavimo privalumas, kad finansavimas būtų novatoriškas, svarbu ne tik tai naujų išteklių rasti, svarbu nu, nutiesti kelią pokyčiams dabartinio apmokestinimo modelio, pagal kurį didžioji mokestinė našta tenka darbo jėgai gamybos investicijoms, novatoriško, novatoriškų priemonių, vadinamasis dvigubas dividendas, reikštų, kad surenkamos ne tik tai pajamos yra, tai gali būti reguliavimo priemonė. Uh, Tokiu būdu būtų stabdoma netinkama praktika ne tik tai finansų sektoriui, bet ir galvojant apie aplinką. Pranešimą sudaro keturi pagrindiniai skyriai - apmokestinimas finansinio sektoriaus, euroobligacijos, Europos projektų obligacijos, CO2 mokestis ir vystimas, kalbant apie finansinio sektoriaus apmokestimą, visi sutinkame e, dėl vienos sąlygos. Tai yra tai, kad sektor, finansiniam sektoriu iš tikrųjų tenka didesnioji e, krizės e, našta ir nepaisant krizės finansų sektorius gauna nemažai pelno, nepakankamai apmokestinamas yra, nes, pavyzdžiui, PVM mokestis netaikomas ir dar dėl vieno dalyko dauguma sutarė. Ir, ir tai atsispindi labai gerai e, duomenyse, rodančiose, e, kaip daugėjo finansinių sandėrių per pastarosius dešimtmečius. Ir atsitiko taip, kad pagrindinis e, vaidmuo pasikeitė šių sandorių, tai yra suteikti ekonomikai finansavimą. Ir tai yra pagrindiniai, pagrindinės mintis Europos parlamento uh, ir komisijos, tai atsispindi pastaro meto komunikate. Jei pagėdausite kalbėti dar vieną minutę, gerai, tačiau pabaigoje nebebus jums skirta daugiau laiko kalbėti. Ir manas pirmininkė, aš galvau, kad man skirta penkios minutės iš pradžio kalbėti. Manau, kad tai yra didelė neteisybė, tai reikia ištaisyti ir mes turime pasakyti labai aiškiai ir garsiai Europos piliečiams, kad mes pasimokėme iš krizės ir kad uh, norime, kad našta būtų. Uh, Tinkamai ir teisingai paskirsti, esame pasirengę imtis visų reikiamų priemonių, europinių ir pasaulinių lygmenių, siekiant užtikrinti, kad finansinis sektorius atliktų savo pagrindinį vaidmenį, tai yra uh, teikti uh, finansavimą kreditus ekonomikai uh, yra platus bendras sutarimas, kad pagrindinė finansinė priemonė, kur reikėtų pasinaudoti, tai yra finansinių, finansinių sandorių mokestis. Šis mokestis yra proporcingas tam, kiek reguliarūs sandoriai yra, kokia kokybė tų sandorių. Ir taip yra pasakyta 13 dalyje. FMS galėtų sustabdyti žalingas tendencijas finansų rinkose galėtų užkirsti kelią spekulacijom, nes tai būtų teisingas mokestis ir akivaizdu, kad e, pirmiausia turėtumėm pasirūpinti, kad tai būtų visuotinis mokestis ir tuo pat metu, aišku, nepaisant to, kad e, padaryta ambicingų pareiškimų šio klausimu, vilties anksčiau buvo e, daugiau, kad bus visuotinis tas mokestis, dabar vilties mačiau, taigi kolegos klausimas yra toks, ką darysime Europoje, ar slėpsimės už to, kad nėra visuotinio susitarimo, ar tikrai to pakankamai pakanka? Ar manote, kad mūsų e, piliečiai tuo patikės? Žinau, kad lengva nebus. Žinau, kad e, nelengva pasiekti, e, kad taryba vienbalsiai patvirtintų tokį sprendimą. Ačiū, ponė. Pirmininkė, aš dar turiu pusę minutės. keturios plus dvi minutės, iš viso šešios. Pranešėja 5 plus 2 minutės. Pirmininkas gerai pusę minutės dar gauna. Pusę minutės ačiū. Labai ačiū pirmininkė. Norėjau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 pasaulio ir Europos lygių. Aš jau turėjau galimybę diskutuoti kelis kartus su jumis, kaip priversti bankus e, kompensuoti krizės sukeltus nuostolius. Kaip žinote, komisija rengia poveikia vertinimą, kuris būtų labai išsamus. Būtent e, mes nagrinėsime, kokie, kokios e, priemonės arba kokie mokesčiai galėtų būti nustatomi 2011 metais. Taigi e, mes galėsime, kaip komisija, pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl priemonių šiose, šiose srityse. Taigi e, reikia e, atsižvelgti į tai, kad, kad galima įvesti atitinkamas banko mokesčius, bank, bankų rinkliavas, finansinių sandorių mokesčius ir aš pateiksiu jums rezultatus šių tyrimų, kuris atliks komisija tai būtent kaip e, veiks finansinių sandorių mokestis ES e, lygmenių. Kalbant apie anglės dvideginio apmokestinimą, aš norėčiau e, pasakyti, kad teršėjas moka principas yra visiškai priimtinas. Aš pritariu tam, kad Europos parlamentas pritarė taršos leidimų prekybos sistemai, kad anglės dvideginio emisija ir kiti elementai taptų taršos leidimais e, prekybos sistemos elementais. Ir šie pasiūlymai turėtų atsispindėti mūsų pasiūlymuose arba pateiktose dokumentuose 2011 metų pavasarį. Kitas dalykas tai yra anglės dvideginio nutekėjimas. Komisija e, stengsis, kad būtų sutikas galimybės kredituoti atitinkamas įmonės ir kad būtų išvengta ateityje anglės dvideginio nutekėjimo. Ir taršos leidimai sistema galėtų būti įtraukta į finansų sandario mokesčio peržiūrą. Komisija, atsižvelgdama į atitinkamas sąlygas, teigia, kad euro obligacijos uh, taip pat galėtų būti tinkama priemonė. Tačiau tai bet kokiu atveju turėtų būti politinių ir techninių lygmenių aptarta. Reikia atidžiai ištirti, kokios pavojingos e, ir rizikos galėtų kelti valstybėms narėms dėl šių sprendimų. Ačiū. Pane komisijos nariai, e, e, kolegė, įtrė, narė, pane Varnesko. Ačiū, pana Virminkė. Siekiant mūsų tikslų, tai yra ES tikslų, kad būtų užtinka tvari ekonomika, reikia, kad ES prisimtų tam tikrus finansinius sprendimus, ypač kalbant apie regioninę plėtrą. Ir tam reikia atitinkamą finansavimą. Ir čia komisija imsis veiklos ir atsiž... peržvelgs galimybės įvesti anglės dvideginio apmokestinimą ir atsižvelgti tai, kad e, didžiausia našta netektų e, vartotojams, nes tai būtų vidaus rinka iškraipoma. Tai būtent e, tam reiktų koordinuoti nacionalinės lėšas ir mūsų nacionalinius tikslus, kad galėtume skatinti investicijas, kad veiksmingiau galėtų būti panaudota energetika ir kad, e, e, kad būtų sumažintas mūsų, e, priklausom, mūsų priklausomybė nuo sviravimo rinkoje. Tam reikia atitinkamų tyrimų, būtent Europos ir pasaulio lygmenio. Čia aš kalbu apie mokesčius, kad, kad spekuliaciniai sanduriai sumažėtų, kurie būtent ir kenkia nacionaliniai ekonomikai. ES tokiu atveju galėtų e, gauti papildomai lėšų. Ir labai svarbu, kad mes įvestume tokį mokestį. EPP. Ačiū EPP frakcijos vardu, kolega Žampol Gozės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui. Kolegos, norėčiau pateikti dvi pastabas pranešėja neseniai dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Tikrai vyko komandinis darbas, ponia Hubner buvo šešėlinė pranešėja ir jos indėlis tikrai didelis. Bet girdėjau, kad socialistų frakcija yra pateikusi alternatyvę rezoliuciją. Taigi balsuojama bus dėl dokumento, dėl kurio nėra konsensuso. Turiu dar vieną pastabą. Kalbant apie finansinių sandorių mokestį, ne viskas yra sakoma atvirai. Mūsų frakcijos pozicija yra aiški, mes pasisakome už pasaulinį FSM ir taip manome, kad Europa turėtų pagalvoti apie šį mokestį, net jeigu jis nebus pasaulinis. Tačiau nereikia skubėti, reikia palaukti poveikio vertinimo reikia įsitikinti, kad nenukenties mūsų biržų konkurencingumas. Man kyla, klaus... kyla klausimas, klausiama kartais, ar EPP nebando vilkinti šio klausimo. Mes jau seniai prašome atlikti poveikio vertinimą, norime, kad jis būtų atliktas kaip galima greičiau, kad mūsų priimamas sprendimas būtų grindžiamas tvirtomis žiniomis.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 mėnesius ištirti, kokiu būdu mes galėtume imtis priemonių, kaip mes galime nustatyti finansinių sandorių mokesčius. Tačiau jūs nieko nepadarėte iki šio laiko. Taigi ir, ir komisija jau daug kartų raštu yra pateikusi informaciją, kad, kad mes apmokestinsime mažuosius finansinių paslaugų teikėjus, kurie turi savo filialus, kurie rūpinasi savo klientais, mažosiomis vidutinėmis įmonėmis ir kurie rūpinasi tuo, kad būtų kreditai dar ekonomikoje mūsų. O, o tie, kurių jūs neapmokestinate, tai yra spekuliantai. Taigi, kurie stumdo didžiulės pinigų sumas, milijonus ir milijardus visame pasaulyje. Ir niekas nepadaroma gerojo investuotojo labui, kuris sukurtų naujų darbo vietų ir kuris sustiprintų mūsų ekonomiką. Taigi mes turėtume dabar kalbėti vienu balsu šiame parlamente. Taigi, ponia Goze, iš tikrųjų, man labai gaila, aš šiaip jūs labai gerbiu. Šioje situacijoje jūs esate neteisus. Jūs esate neteisus todėl, kad e, jis tarsi pagažino tą situaciją, kuri atsispindėjo ponios Bereš pranešime. Ir tie, kurie pritarė jam, rūpinasi tuo, kad komisija iš esmės nieko nepadarytų. Tai būtent e, nebūtų nustatyti finansinių sandorių mokesčiai. Todėl, e, e mėly kolegos, neklausykime pono Gozės. Jeigu mes norime iš tiesų kalbėti vienu balsu. Norime pažadinti pasitikėjimą Europos piliečio, kad e, piliečiai būtent pasitikėtų mumis, kad tikėtų, kad mes kažką darome, kad pašalintume krizės pasiekmes. Tas turėtų balsuoti už alternatyvų socia socialistų pasiūlymą. Nes a, e, a, e, daugelis kolegų jam pritarė. Ačiū Jums už paramą. Dėkuoju, ponas Ole Šmit, liberalai demokratų frakcija. Ačiū, e, e, panas pirmininkė, ponė kolega. Aš norėčiau taip pat padėkoti ponė e, Matai už puikų darbą. Ir mes pasiekėme kompromisą, nesvarbu, kad mūsų pozicijos iš pradžių buvo priešingos. Ir mes turime laikytis to kompromiso. Visų pirma, susitarto Ekon komitete. Ten dalyvavo ir panas Bulmatas. Taigi būtent savo pranešime e, pabrėžiama, kad būtų sukurtos tam tikros priemonės rinkoje, kurios e, būtent ir būtų atsakingos, kad Europos ekonomika auktų, kad būtų įmanoma e, finansuoti Europos infrastruktūros projektus ir kad Europoje mažėtų anglijas dvideginio ir kad būtų užtikrinta tvari ekonomikos plėtra. Tačiau bet kokiu atveju čia būtina pasakyti, kad ir valstybės narės turėtų, turėtų priaukti iki to lygio, kad galėtų prisidėti prie šio tikslo tiesimo. Nes iki šiol tik tai Niderlandai, Luksemburgas ir kelios kitos valstybės narės skyrė tam tikrų lėšų šiems projektams finansuoti. Todėl aš nemanau, kad e, iš esmės finansinių sandorių mokestis būtų gera išeitis. Švedijoje 90-metyje e, mes įvedėme panašų mokestį. Ir e, rezultatas buvo, kad e, finansinių sektoriaus paslaugos buvo perkeltos į kitas valstybės. Aš žinoma, nenoriu lyginti Švedijos su Europą, tačiau bet kokiu atveju fin, finansai, finansų sritis yra visa apimantis sritis, jinai yra universaliai, jinai yra panaši visose valstybės, todėl aš manyčiau, kad galima taikyti Švedijos pavyzdį šiuo metu. Aš nemanau, kad mes pasieksime tokiu atveju e, gerų rezultatų, jeigu ES vienintelė įves tokius finansinius sandorių mokesčius. Mes turime ieškoti bendros strategijos. Taigi, ponė pirmininkė, Aldė sako ne dėl pirmo ir antro pakeitimo. Tačiau mes pritarėme pono mm, Gozės pasiūlymui. Tačiam pasiūlymui. James Filip Lambert. Žaliųjų frakcijos vardu Filip Lambert. Ačiū. Kodėl mes kalbame apie novatoriškus finansavimo būdus? Ar jie turėtų užtikrinti naujas mokestinės pajamas? Ne, mes norime užtikrinti atsakingas išlaidas ir tvarias pajamas. O dabar mūsų taikomi modeliai netitinka šio poreikio. Jie nepateikia vyriausybėms tinkamų priemonių, kurie tenkintų sveikatos, švietimo sektorių poreikius. Tos priemonės taip pat nepadėjo mums panaikinti skirtumų, neligybės ir spręsti aplinkos ir socialinio sektoriaus problemų. Mes dabar galvojame apie sandorių apmokestinimą. Norime, kad didelės įmonės įneštų savo indėlį galvojame apie kovą su mokesčių vengimu, mokestiniu sukčiavimu. Kad visą tai padarytume ir rastume veiksmingų sprendimų, turime veikti Europos lygiu. Jeigu viskas bus daroma tik atskirose valstybėse narėse, tai nebus veiksminga. Suprantu, kad sunku pasiekti vienbalsiškumą, tačiau be bendrų veiksmų mums prireiks daugybės metų problemoms išspręsti, o valstybės narės neturės pakankamai išteklių. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie ekonominę valdyseną. Mes um, sakome valstybėms narėms, kad jos turi um, mažinti išlaidas ir taupyti pajamas, kurios surenkamos. Taigi iš esmės nukertame vieną ranką, kitą ranką liepiame laikyti už nugaros. Tikiuosi, kad e, problemas padės išspręsti finansinių sandorių mokestis ir kad parlamentas jį patvirtins. Dėkui. Ivas Treičiak, konservatorių reformuotų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. E, nad tímhletím jednat. Lentelėje, e, tiksliau lentoje, viršuje parašyta, kad šiandien mes kalbame apie inovatyvų arba novatorišką finansavimą. Tačiau tiksliau e, būtų galima pasakyti, kad mes kalbame apie naujo mokesčio įvedimą Europoje. Ir taigi, kas mokės tą mokestį? Ar bankai, ar bankinės institucijos, ar finansų institucijos? Į tą klausimą neatsakyta. Aš manau, kad tai yra neteisinga kaltinti bankus dėl to, kad jie, sakykime, sukėlė finansų krizę. Ir kad jie yra kalčiausi dėl to. Nes mes žinome, kad iš esmės dėl krizės yra kaltas nesubalansuotumas finansų sektoriuje visame pasaulyje. Ir kai kurių kriterijų nesilaikymas. Ir iš esmės yra daug prieštaringų nuomosių dėl šių finansinių sandorių mokesčių Europos Sąjungoje. Ir bet kokiu atveju visada, kai įvedami nauji mokesčiai, tai tai e, finansų sektorius paprastai optimizuos savo pajamas ir išlaidas. Ir e, kai kurios brangios paslaugos bus iškeltos už ES ribų. Vadinasi, e, jeigu mes nustatysime mokestį finansų institucijoms, jie šitą mokestį perkels ant vartotojų, ant savo klientų pečių. Ir čia mes kalbame apie labai sudėtingą finansinį konsolidavimą. Ir e, finansų institucijos iš esmės neturi būti paliktos nuo šalies šiose diskusijose. diskusijose. Jos e, nepasakė, kad jos sumažins kažkokių finansinių sandorių arba sumažins savo pajamas. Taigi, e, iš esmės, ar mes galime sakyti klausimą, ar mes gausime, sakykime, papildomų pajamų dėl euro obligacijų arba ir dėl kitų mokesčių, kuriais galėsime uh, finansuoti Europos infrastruktūros projektus. Iš esmės, šios reformos yra susijusios su sudėtingais klausimais. Mes balsuosime prieš. Mes esame prieš naujus mokesčius, nes tai prieštaroja mūsų moraliai. E, ponas Kliūtė, kairiųjų vardu. Taigi, ačiū e, kolegės ir kolegos. Šitas reikalavimas įvesti naujus finansinius mokesčius yra iš esmės nenaujas. Jau prieš penkerius metus buvo diskutuojama apie tai, bet prieš penkerius metus mes negalvojame, kad galime nustatyti tokį mokestį taip greitai. Bet dabar matome, kad šitas mokestis yra nustatytas, dabar jau įtrauktas į mūsų darbo atvarkį kartu su e, euroobligacijomis ir su e, E, anglės dvideginio apmokestinimo. Taigi aš norėčiau e, pritarti poniai Podimatai ir mes tinkamai balsuosime. Tai yra e, būtinos priemonės, tai mes turime konsoliduoti nacionalinius biudžetus. Nes iš esmės dabar labiausiai paliestos yra būtent dėl krizės socialinės išmokos, o tai jos yra susijusios su, sakykime, mūsų, pietina, mūsų pensininkais ir su darbdaviais. Ir mes čia turėtume dabar padėti konsoliduoti nacionalinius biudžetus. Mes turime e, atsižvelgti į tai, kas sukėlė šitą e, e, pasaulinę finansų krizę. Ir tam konsolidavimui būtinas šitas finansandorių mokestis. Nes dabar šiuo metu iš viešųjų finansų mes apmokame tas skolas ir tas į tos nuostolius, kurios patyrė finansų sektorius. Todėl politiškai e, būtų reikalinga finansų sektorių paprašyti kompensuoti tos nuostolius, kuriuos jie patys ir sukėlė. Ir visiškai neteisinga, kad, e, kad e, šios, šie nuostoliai yra apmokami iš valstybės kasos. Taigi tai yra puikus politinis signalas mūsų dabartinės diskusijos. Uh, kaip turi reaguoti finansų sektorius. O euroobligacijos tai iš, iš esmės yra labai būtina, būtinas instrumentas. Čia iš esmės mes e, pasieksime mūsų rezultato, nes e, padėsime e, sukaupti papildomų lėšų ir E, vis dėlto nepatidės palūkanų normos, kaip buvo e, kalbama anksčiau, nes e, valstybės narės jau praktiškai sugalvojo, kaip galima kompensuoti savo nuostolius, būtent eksportuodamas į didesnį deficitą turinčias valstybės. Taigi aš baigdamas norėčiau pasakyti komisijai, kad tikiuosi, kad ji pateiks tą pasiūlymą dėl finansinių sandorių mokesčių, kurį jau rengia ilgus metus. Čiansi Nigel Farage, Volność ir demokracija. Nigelas Faradžas. Turiu pasakyti, kad e, mokestis, e, mokesčio idėja jau svarstoma daugybę metų, bet niekada nebuvo įgyveninta. Dabar yra siūlomas mokestis, nes ES labai reikia pinigų, reikia nuo savų išteklių. Taigi, kas čia yra siūloma? Siūloma pasinaudoti galimybę ir nubausti finansų sektorių, kadangi jis šiuo metu labai nepopuliarus. Ir finansų sandorių mokestis būtų įvestas tik ES. Teigiama, kad tai mums duotų didelių pajamų, tačiau ponios ir ponai apgailestauju, mes gyvename globalioje ekonomikoje ir jeigu norime būti konkurencingi įvesdami mokesčius ir reguliuodami sektorių, tai praktiškai paslaugos bus perkeltos kitur. Taigi mes čia užsiimame kamikadzių ekonomiką. Didžiausias finansų sektorius pasaulyje yra Londone. Ir jeigu nežinočiau, kokia yra situacija, galvočiau, kad yra rengiamas samokslas sustabdyti anglosaksus, kad jie negalėtų plėtoti savo verslo. Turiu pasakyti, kad mm, Prie anksčiau įvedus panašias priemonės, kas ketvirtas didelės rizikos fondas paliko Londoną. Ir manau, kad dabar atėjo laikas, kai e, dabar šiuo metu Londonas, jo finansų sektorius sukils prieš ES. Jeigu mes balsuosime rytoj už tai. Turiu pasakyti, kad UKIP partija nenori būti šio socialinio eksperimento dalis. Jisai. Ačiū. Dabar ponas Martin Ehrenhauser. Recht, ich sage Deutsch. Taigi, Pone Faražai, jūs neteisus. Aš aiškiai pasakysiu už finansinių sandorių mokestį. Aš manau, kad ES gali įrodyti šioje srityje, kad mums reikia ES būtent šioms, šiems klausimams spręsti. Ir būtent ES parlamentas čia gali įrodyti. Ir aš rytoj pagalvosiu, kad jeigu mes balsuosime už šį pranešimą, tada mes žengsime būtent e, geresnio finansų konsolidavimo rinkme. Taip mes e, galima finansų sektorių nepadaryti didelių nuostolių ir vis dėlto konsoliduoti mūsų biudžetus. Mes e, taip galėsime gauti lėšų ilgalaikiams investicijoms ateičiai. Ir čia tarsi atsižvelgiama į socialų, kom, socialinį komponentą. Ir mes nuimsime tam tikrą naštą nuo darbuotojų. Todėl aš manau, kad Europos parlamentas turi sukaupti drąsę ir e, spręsti dėl šio finansų sandorio mokesčio. Aš manau, kad 0,05 procentų tai yra iš esmės e, e, per mažas mokestis. 0,5 turėtų būti tinkamas mokestis, kurią mokestinami būtų finansiniai sandoriai. Ir aš rytoj balsuosiu už antrą pakeitimą. E, dziękuję panu za wypowiedź. E, E, Ačiū. Dabar ponas Ferber. Ačiū, pane komisijos nariai, mėly kolegos. Čia mes kalbame apie novatorišką finansavimą. Tačiau jau buvo pasakyta pakankamai daug apie tai. E, Novatariškumas iš esmės nepasižymi tuo, kad mes turime sukurti naujus mokesčius. Bet mes turime tiesiog e, pervadinti kitų vardų valstybės skolą. Mes kalbame ne apie tai, kad čia turėtų būti įvestos euroobligacijos arba, sakykime, norime apsaugoti nuo išmetamo anglės dioksido mokesčiais. Mes, ir mes norime tiesiog paprasčiausiai užkirsti kelią spekuliantams. Jie turi būti, jų veikla turi būti apmokestinta, tų spekuliantų. Ir jeigu pasaulio lygių tai tai nepavyktų ir G20 to nepasiektų, tai mes turime apmokestinti spekuliantus ES. Aš manau, kitos alternatyvos tam nėra. Todėl, <laughs> todėl aš norėčiau, e, ponė Brumenai, gal neplokite, šiandien, rytoj pamatysime, koks rezultatas bus. Aš manau, kad mes visi kartu balsuosime už šį finansinių sandorių mokestį. Ir mes kartu su e, komisijos nariu, kaip su e, mūsų šalininku ir sąjungininku, mes spręsime bendrai šią problemą. Aš norėčiau kolega Faradžiai pasakyti, pažiūrėti iš esmės į bedarbių skaičių, kaip jaučiasi dabar ekonomika jūsų šalyje. Mes turėtume iš esmės siekti atitinkamų priemonių, kad būtent panaikintume šias problemas. Mes turime skatinti finansinių sandorių mokestį ir mes kaip europiečiai turime siekti šio mokesčio. Leonardo Domeničiai Ponas Leonardo Domeničiai, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Ponios Podimata pranešime yra daug įvairių svarbių elementų. Jie neapsiriboja vien finansinių sandorių mokesčių klausimų. E, pranešime yra atlikta išsami analizė, pateikta daug pasiūlymų ir tikiuosi, kad e, pranešimas susilauks plačios šio parlamento paramos. Gali būti, kad yra sukurtas pagrindas naujai tikrai ES fiskaliniai politikai, kurios mums reikia. Kalbant apie fiskalinį derinimą, Reikėtų pasakyti, kad ir šiame pranešime yra pasiūlymų, kuriais numatomas fiskalinis derinimas. Tai turėtų suteikti Europai naujų jėgų ir padidinti Europos matomumą. Dabar mes kalbame apie, daugiausia kalbame apie finansinių sandorių mokestį, kuris būtų pirmas žingsnis. Galbūt atėjo laikas drąsiai rinktis ir subalansuotai taikyti priemonės. Manau, kad Europa turi pasauliui parodyti veiksmų kryptį ir manau, kad mūsų parlamentas turėtų pasiūsti politinį signalą. Ponui Šmitui norėčiau pasakyti, kad su visa pagarba noriu jį paraginti atsargiai vartoti argumentus jeigu mes nuspręsime netaikyti finansinių sandorių mokesčio vien dėl to, kad yra lengvatinių mokesčių e, šalių ar regionų, tai sukursime įspūdį piliečiams, kad mes esame bejėgiai, kai finansinės institucijos vėl pradeda uždirbti pelną. Mano šalyje, Italijoje, šį pasiūlymą remia daug įvairių asociacijų savarankiškai dirbančių asmenų. Ačiū. Pane Silvi Gular, dvi minutės. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Anį Padimatą su puikiai e, atliktų darbų, aptarta labai daug jau, jautrių e, klausimų. Apie euroobligacijas nekalbėsiu, nes apie tai kalbėjau savo ekonominės valdysenos pranešime, tačiau a, e, norėčiau iškelti porą klausimų susijusių su finansiniu sandėriu mokesčiu. Visų pirma, mums reikia naujų pajamų ir ar Europos parlamentas yra tinkama vieta kalbėti apie finansinės pajamas. Mano atsakymas yra, taip yra tam tikrų tabų Europoje, tačiau negalėsime laikytis visuotinio požiūrio, kalbėdami apie ekonomikos atsigamimą, jeigu nenagrinėsime tų klausimų. Norėčiau pasveikinti poną Šemetą su to, kas buvo padaryta su kitais e, mokesčiais. Aš norėčiau, kad būtų atsikratyta <clears throat> tokių draudžiamų temų, tabų. Norėčiau e, paliesti e, kai ką, kas e, keltų Europos centrinėme banke nesenai. Tai susiję su konsultacijomis dėl e, MIFID direktyvos. Čia būtų kalbama <clears throat> apie sparčiosius sandorius atliekamus kompiuteriais. Uh, Ir e, poslinkiai gali būti pavojingi, pritarčiau ponui Ferberiui. Jis sako, kad reikėtų atskirti rinkos veiksmus, suteikiančius daugiau e, likvidumo, ir tai reikėtų atskirti nuo spekuliacinių sandorių, kurie yra kenksmingi. Antras mano pastebėjimas būtų toks, ar mums reikia pasaulinių taisyklių ir europinių tai, taisyklių. Tai trečiasis klausimas. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, ką reiškia uh, E, pasaulinis, e, globalusis, ar <clears throat> mes lauksime, kol tam pritars netgi e, paskutinis diktatorius na, pasaulyje, ar mes nesislepiam už to klausimo, norėdami atsikratyti savo atsakomybės, mano atsakymas būtų taip. Mes nesame neatsakingi, tačiau kita vertus Europos parlamentas turėtų <clears throat> apsispręsti grėsmės klausimą. Panas Kiegul, dvi minutės. Ačiū, mėly kolegos. Iš esmės, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Padimatai. Pastarosiamis savaitėmis jūs tikriausiai pas, pastebėjote iš tų elektroninio pašto laiškų, kad iš esmės labai daug diskutuojama įvairiose frakcijose šią, šią temą ir kad e, daugelis piliečių seka, kaip mes čia diskutuojame ir e, ką bando nuspręsti e, politikai šiame parlamente, spręsdami šį klausimą. Tai finansinių sandorio mokestis tai yra piliečių iniciatyvos rezultatas. Ir e, šis pasiūlymas įgavo pagreitį, dėl to labai svarbu, kokią poziciją priims dėl jo Europos parlamentas. Pirmiausia, pagrindinis klausimas yra, ar šitas mokestis turėtų būti pasaulinis. Ir iš esmės pasaulyje nėra priešininkų šio mokesčio. Kitas klausimas, ar mes turėtume jį įvesti šį mokestį tai Europoje. Ir čia dėja aš e, turiu pasakyti, kad daug yra priešininkų tokio atveju, kai kalbama apie Europą. Bet aš turėčiau atmesti visus jų argumentus, tų priešininkų, sak, pasakydamas, kad nacionalinėse e, te, savo teisės sistemose mes turime tokius sandorių mokesčius. Taigi, šitas klausimas jau yra praktiškai įspręs nacionaliniu lygmeniu. Kitas dalykas, e, kai yra e, sprendžiama, e, kur, sakykime, pasaulinių lygių būtų reglamentuojamas šitas e, finansų sandorio mokestis, o kur būtų nacionaliniu. Kas tai yra, vadinasi, kokia kompetencija, kas perims kokią kompetenciją. Ir aš manau, kad nėra jokių priežasčių balsuoti prieš šį pranešimą. Čia daugiau negu Šimtas parlamentarų pritarė šiam jau pranešimui ir ponė Šemeta, jūs tikriausiai uh, tikiuosi, uh, toliau vykdysite savo pažadus ir įsipareigojimus. Ir, ir mes, uh, mėly kolegos, turime uh, pasiūsti aišku signalą, kad mes esame už šį sandorių mokestį. Ačiū, uh, ponė Figueredu. Ačiū, pirmininkė. Uh, Pasaulyje jau seniai reikėjo įvesti finansinių sandorių mokestį, jį reikėjo įvesti ir ES. Turime padaryti galą lengvatinių mokesčių mm, šalims, zonoms ir spekulacijoms. Turime užkirsti kelią spekulacijoms labai įvairiais produktais, nekilnojimų turtu, pensijomis, draudimo polisais – neužmirškime ir išvestinių priemonių, taip pat tų prie, išvestinių priemonių, kurios grindžiamos valstybių skolomis. Komisija nėra pateikusi šių sričių pasiūlymų, bet mes žinome, kad e, finansinė žala, kurią daro mokesčių vengimas ir mokestinis sukčiavimas Europoje, atneša apie 250 milijardų eurų per metus nuostolių. Taigi vien to pakaktų skoloms sumažinti neįvedant naujų mokesčių. Finansinių sandorių mokestis e, visoje ES padėtų surinkti maždaug 200 milijardų eurų ir daug daugiau pasaulinių lygių. Taigi turėtume paklausti savęs, ar yra priimtina atidėlioti FSM įvedimą Europos Sąjungoje, naudojantis kaip pretekstu tuo, kad reikia dar vieno tyrimo, dar vieno vertinimo. Atėjo laikas priimti